susitikimas. Gerai yra taip pat tai, kad mes kalbame šiandien apie rezoliuciją, kuri skirta ne vienai partijai ir kitai, bet ukrainiečiams. Ir mes ją patvirtinsime kartu. Ačiū, ponia Kovali. Toliau vieną minutę GUE NGL frakcijos vardu, ponas Količiakas. Ačiū, pirmininkė.